yra turbūt pagrindinė išvada, kurią galima apibendrinti šias diskusijas. Ačiū. Euh, Dėkoju ponui Almunijai, baigėme diskusiją dėl šio klausimo žodžių. Kitas darbo atvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl Europos veiksmų skirtų terorizmo aukoms. Suteiksiu žodį ponui Baro, kuris dabar kaip tik eina į salę. Voilà, bonjour monsieur le commissaire. Et donc, euh... Labas vakaras komisijos nariai, suteiksiu jums žodį penkioms minutėms. Norėčiau pritarti tam, ką sakė kolega Hokin Almunija. Terorizmas yra išpolis prieš mūsų demokratinės vertybės ir terorizmo aukos simbolizuoja terorizmo sukeltą žmogiškąją tragediją. Mums tenka pareiga užtikrinti solidarumą su tomis aukomis, jas pripažinti ir jas paremti. Komisijos vaidmuo šio požiūriu yra dviejopas. Pirmiausia, pasirūpinti, kad piliečiai žinotų, kokių kančių patiria terorizmo aukos. Reikia užtikrinti, kad aukų interesams Europoje būtų atstovaujama. Kitas dalykas, svarbu pasirūpinti, kad nebūtų kitų terorizmo aukų, kad terorizmas būtų išnaikintas. Turime įgyvendinti terorizmo prevencijos politiką. Komisija jau keletą metų teikia finansinę paramą įvairiems projektams, kuriais siekiama padėti aukoms ir jų šeimoms, taip pat teikti joms psichologinę pagalbą. Tais projektais yra reaguojama į poreikį didinti Europos piliečių solidarumą su terorizmo aukomis. Vien 2008 metais Šiam tikslui buvo numatyta 2,2 milijono eurų. Nuo 2008 metų veikia terorizmo aukų tinklas, kurį sukūrė komisija. To tinklo tikslas yra skatinti tarp valstybinį bendradarbiavimą tarp asociacijų, kurios teikia pagalbą terorizmo aukoms, kad ta pagalba Europos lygių būtų geriau koordinuojama. Šiam tikslui numatytas biudžetas yra 200 tūkstančių eurų. Tinklas teikia pagalbą ir apsaugą aukoms ir taip pat skleidžia geriausios praktikos pavyzdžius. Šio tinklo veikla yra labai svarbus pagrindas komisijai dirbančioje srityje. Galiausiai, kalbant apie terorizmo aukų apsaugą, komisija nori stiprinti savo veiksmus šioje srityje. Komisija numato remti įvairios priemonės. kuriomis terorizmo aukos būti, būtų skatinamos kreiptis į paramos programą. Taip pat reikia siekti ir užkirsti kelią terorizmui neužmirštant, kad terorizmas dažnai yra radikalizavimo ir indoktrinavimo rezultatas. Mes turėtume skleisti taikos žinę ir skatinti demokratinės vertybės. Komisija numato parengti terorizmo aukų teisių hartiją. Tiek norėjau pasakyti šiuo klausimu. Aš asmeniškai smerkiu terorizmo išpolius ir solidarizuojosi su terorizmo aukoms. Pirmininkė, dabar e, lauksiu parlamento narių pasisakymų ir mėginsiu juos sureaguoti. Ačiū. Dabar žodis poniai Jimenės Beceral. Labas vakaras ir ponė pirmininkė, ačiū suteiktą žodį. Norėjau pasakyti, kad dauguma e, piliečių, dauguma šalių puikiai atsimena e, terorizmo aukas. Pavyzdžiui, prisiminkime Bandrytą, Niujorką, Londoną Paskui viskas užsimiršta, taigi ir terorizmo aukos užmirštamos. Aišku, kad ES yra įsipareigojusi kovoti su terorizmu ir teisingai sako ponas Baro, kad e, Dabar viskas turėtų atsispindėti ir Stokholmo programoje. Reikia užtikrinti, kad jie galėtų naudoti savo ypatingomis teisėmis, kad mes jų neužmirštumėme. Mes turime suteikti jiems ir pasiteikėjimo. Tai reiškia, kad kai kurioms valstybėms narėms reikės padėti. Dabar įsigaliojus ES naujai sutarčiai, Lisabono sutarčiai. Teisės aktai, kurie bus priimti dėl terorizmo aukų, suteikia galimybę perėti prie kito ligmens. Kitaip sakant, galima būtų į pagrindinių teisų hartiją įdėti ir terorizmo aukų teises. Bet kągi daryti su tais, kurie vykdo teroristinius aktus. Ir mes turėtume daryti taip, kad terorizmo nebeliktų, negalima pamiršti, kad vienintelis ginklas e, kuriuo gali naudotis nekaltieji prieš teroristus, yra žodžiai. Žodžiai, kuriuos gali išsakyti visuomenė. Ponios ir ponai, ne viens iš mūsų nėra saugus. Vieną dieną bet kuris iš mūsų gali tapti terorizmo auka. Aš manau, kad komisija sutiks, kad Europos hartija kuri užtikrintų terorizmo aukų teisės, yra gera idėja. Tiesiog įdomu, kokiomis priemonėmis nauja komisija ketina naudotis, kad hartija būtų ir kad ją galima būtų gyvendyti. O dabar e, Lopes Agila. Ačiū. Komisijos nariai, labai dėkoju už tikrai labai aiškiai išreikštą įsipareigojimą. Atrodo, pirmą kartą girdžiu įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kalb, uh, girdžiu apie tai, kad terorizmo aukų uh, teisės taip pat turi tapti mūsų tei, bendrų teisų dalimi ir teisės aktu. Iš tikrųjų, vertėtų kalbėti apie terorizmo aukų kančias, apie jų išdidumą, apie tą didžiulį skausmą, kurį patyrė, nusik... kurį jie patyrė. Mums reikia juos ginti. Reikia pabrėžti, kad uh, greitų laikų, kitais metais jau įsigalios teisės aktai iki šiol e, Ispanijos vyriausybėje ir visuomenėje buvo pasiryžimas kovoti su visomis terorizmo formomis. Dabar bus galimybė harmonizuoti teisės aktus ir atsiras programa, kaip e, užtikrinti aukų teises ir kaip jos apsaugoti. Ir aš manau, kad Ispanijai pirmininkaujant, e, paskui Belgijai, Vengrijai pirmininkaujant, reikės teisiškai apibriežti šituos dalykus ir e, visa tai pateks į Stokholmo programos tekstą. Mes turime užtikrinti, kad viską padarytumėme, kad užkirstumėme kelią terorizmui, kovotumėme su juo ir apgintumėme bei padėtumėme terorizmo aukoms. Ispanija, pirmininkaudama, vykdydama e, Stokholmo programą, visą tai ir darys. Ačiū. O dabar suteikiu žodį Bilbao Barandikai. Ačiū. Aš tik norėčiau pasakyti, kad ši iniciatyva tikrai labai, e, labai atitinka mano mintis, kurias norėjau išsakyti Stokholmo programos atžvilgių. Mums reikia šitos iniciatyvos ir tikrai aukos laukia šitos iniciatyvos. Aš žinau, kas yra išdidumas, kas yra kančia. Ir aš suprantu, ka, kaip m, aukos. M, pilietinėmis priemonėmis gyvena toliau. Ir aš manau, kad mums reikia dialogo, mes turime suprasti aukas, mes turime juos priimti į savo tarpą ir mes turime būtinai jiems padėti. Žinoma, aukos nukenčia, bet nukenčia ir visos šeimos. Ir kai kuriais atvejais ir laisvė yra taip pat apribota. Ir mes turime užtikrinti, kad būtų pasiektas teisingumas. Ir kai kalbame apie terorizmą, kai kalbame apie žmogiškąją matmenį, tai taip suprantame, jog turime juos suprasti ir užjausti. Mes būtinai turėtumėme pasistengti lik atsidurti jų kailyje. Mums nereikia vien politinių priemonių, mums reikia žmogiškųjų dalykų. Kita vertus, politinės dėrybos yra būtinos Taip, diskusijų šią temą yra labai daug, priklauso žinoma nuo regionų, nuo valstybių narių, ir, bet yragi ir vyriausybių, kurios dalyvauja te, teroristiniuose veiksmuose ir tada yra apskritai pažeidžiamos pagrindinės teisės. Jau čia apie demokratiją kalbėti neverta. Aš norėčiau tarti žodį už visas terorizmo aukas. Labai ačiū. Toliau žodis ponui Augustindijas Demera Garcia Konsego. Ačiū, o pirmininkė. E, Stoholmo programoje yra nuorodos į e, terorizmo aukų apsaugą. Tokios aukos nusipelno ypatingo dėmesio, palaikymo ir socialinio pripažinimo. Man atrodo, kad sąjunga tokią pagalbą turi suteikti, o visa visuomenė turi suvokti, kad terorizmo baisumą patyrę žmonės turėtų uh, gauti visapusę jų teisų apsaugą. Tai yra ES prioritetas ir mums reikia daugiau lėšų e, terorizmo apsaugos, e, aukos nuo terorizmo aukų nuo terorizmo apsaugos tikslais ir APP e frakcija siūlė didinti finansavimą. Tai ir buvo padaryta, finansavimas padidintas 1 milijardu eurų, e, tokiu būdu mes geriau padėsime terorizmo aukoms, jų šeimoms, kad šios galėtų e, psichologiškai e, atsigauti, gautų socialinę pagalbą. Taip pat e, skirsime finansavimą visuomenės informavimo kampanijoms bei politiniai pagalbai padedant aukoms ir jų šeimų nariams. Pateiksiu statistinių duomenų. Asig gnavimas siekiant padėti terorizmo aukoms kitais metais siekia 21,4 milijardus eurų. Te, milijonus eurų. Teresa kalba apie besąlyginę pagalbą e, terorizmo aukoms ir mes tai turime, tam turime pritarti. E, E, veiksmai turi prasidėti nuo rašytinės deklaracijos, rezoliucijos, galiausiai tai turi išaukti visų Europos institucijų bendrą deklaraciją. Be kita ko, reikia informuoti Europos piliečius apie pagalbos aukoms svarbą. Terorizmo aukos turi jausti, kad mes juos užjaučiame ir kad e, čia vyrauja solidarumo dvasia. E, taip, taigi reikia pasmerkti teroristus, dėl kurių tiek daug žmonių miršta ir kenčia. Dėkoju. Labai ačiū. Toliau žodis ponui Horaki Tondo. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Turbūt neatsitiktinai, kad daugelis kalbėjusiųjų yra ispanai. Baskų regione mes kenčiame ne tik nuo teroristinių išpolių, bet ir nuo e, nesugebėjimo padėti aukoms. Kartais jos susiduria su visiška tyla. Taigi mes turime formuoti aukų apsaugos politiką. Galėčiau atkartoti kolegų išsakytas mintis ir pakviesti parengti tam tikrą hartiją ar bendrą poziciją Manau, kad joje turėtų atsispindėti tokie aspektai. Visų pirma, pagalbos aukoms politika turi susilaukti visuomenės pritarimo, e, socialinio palaikymo. Antra, reikia numatyti efektyvų žalos atlyginimą. Trečia, vienodas sąlygas visoms aukoms. Ketvirta, reikia siekti politinio ir socialinio konsensuso dėl taikytinų priemonių aukų atžvilgių. Penkta, būtina numatyti tam tikrą politiką, padėsančią inicijuoti socialinės ir politinės diskusijas šiais klausimais. Na ir galiausiai reikia e, akivaizdžiai bausti e, teroristus. Šešta, e, e būtina užsijimti e, visuomenės mokymu ir informavimu. Be kita ko, būtina užtikrinti, kad e, išpoliai nepasikartotų ir aukos nenukentėtų papildomai. Taigi būtina nepamiršti terorizmo aukų. E, be kita ko reikia siekti tam tikro e, socialinio susitaikinimo, kad e, visuomenė ne, nekentėtų nuo to aukų. Na ir paskutinis aspektas - pagalba aukoms. Dėkoju, dabar pradėkime prašau žodžio procedūrą. Atrodo, kad trys asmenys paprašė žodžio. Pirmiausia, papatikal. Ačiū, ponė pirmininkė. Išpoliai Madride, Londone ir visiškai neseniai smurto apraiškos Graikijoje įrodo, kokios didelės yra terorizmo apimtis. Tai yra išpolis prieš mūsų gyvybės ir laisvės. E, nuo tokių išpolių nukenčia ne tik tiesiogiai e, konkrečios aukos ir jų šeimų nariai, bet ir visos visuomenės. E, taigi bandymas padėti terorizmo aukoms yra pirmas žingsnis, tačiau lieka dar daug ką nuveikti. Pagalba terorizmo aukoms ir jų šeimoms e, nėra e, susijusi tik su tiesioginė pagalba šiems asmenims, bet ir su a, bendra žinia. Žinia visuomeniai, kad nepasiduosime, kad neleisime, jog nukentėtų mūsų solidarumo siekis ir bendros vertybės. Dažnai e, žūsta žmonės e, dėl tokių išpolių, tačiau reikia kalbėti, kad e, smurtas nieko gero net nešia Europai. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponas Ham. Grazie, prezidente. Vorrei esprimere. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau pareikšti paramą Teresė Jimenės pasiūlymui dėl terorizmo aukų ir jų šeimų teisų hartijos. Manau, kad tai Europai būtų milžiniška galimybė labai aiškiai parodyti, kokia yra ES pozicija dėl terorizmo. Nes reikia prisiminti, kad tai, jog mes nepasiuntėme atitinkamo signalo 2005 metais, privedė prie Barcelonos proceso žlugimo, kai viduržėme jūros šalių e, valstybių vadovams nepavyko susitarti. Dabar turime galimybę ištaisyti klaidas ir pradėti dialogą e, remiantis naujais pagrindais su šalimis, kurios yra kitoje viduržėme jūros pusėje. Turime vadovautis humanitarnėmis vertybėmis ir tuo, kuo grindžiama mūsų civilizacija, tai yra gyvybės šventumas. Ačiū. Dabar žodis poniai Dots. Ačiū. Pirmininkė. Komisijos nary Baro, aš esu dėkinga Jums už paramą terorizmo aukoms. Tokią paramą reikia teikti. Ir turiu pasakyti, kad param, padėkoti ir už paramą terorizmo aukoms Šiaurės Airijoje. Bet turiu pasakyti, kad Šiaurės Airijoje vėl didėja terorizmo grėsmė. Ta grėsmė Šiaurės Airijos policijos pajėgos apibūdina kaip labai didelė, labai rimta. Pastar, per pastarąjį išpolį buvo nužudyti du kareiviai, e, kurie buvo pasiruošę vykti į Afganistaną. Žuvo ir dar vienas policininkas. E, komisijos narys minėjo svarbiausią tikslą - mobilizuoti visuomenę, kad jų kovotų prieš terorizmą, visas terorizmo formas. Tačiau man atrodo, kad buvo nukrypta nuo e, kito tikslo. Aš žinoma pritarčiau tam, kad būtų parengta terorizmo e, aukų teisių hartija, bet manau, kad joje reikėtų labai aiškiai atskirti terorizmo aukas ir teroristus. Ačiū dabar ponia Kadenbak. Ačiū. Aš esu iš Austrijos ir ačiū Dievui daugelį metų mūsų šalyje teroristinių išpolių nebuvo. Žinoma, minėtos hartijos reikia, kad būtų galima remti terorizmo aukas. Tačiau Taip pat reikėtų naikinti ir sąlygas, kurios suteikia galimybę reikštis reik, teroristams. Reikia, reikia švietimo. Daugelės ryčių mes kalbame apie toleranciją, tačiau smurto atveju jokios tolerancijos negali būti. Ačiū. Išklausėme pasisakymų šią temą. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Baro. Aš norėčiau pasakyti, kad labai man patiko diskusija, labai motivuota. Aš suprantu, jog mes visi gailime terorizmo aukų. E, žinoma, terorizmas aklas ir nesirenka iš tikrųjų aukų. Terorizmas yra baisus nusikaltimas. Aš noriu pasakyti štai ką. Stokholmo programa pabrėžia aukų skausmą. Mes Europoje vykdome politiką, pagal kurią daugiau dėmesio galima būtų skirti terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo aukoms. Mes rengiame po truputį terorizmo aukų teisų hartiją, kai buvo ir pasakyta, ta hartija yra reikalinga, turėdami omenyje ir jūsų skausmingas patirtis. Mes per artimiausius metus išnagrinėsime, kokios yra silpnosios mūsų aukų gynimo priemonės atskirose valstybėse narėse. Žinoma, tam tikrą prasme reikalingas teisės aktų derinimas Europai. Reikia gebėjimo kartu reaguoti į terorizmą, duoti atsaką terorizmui. Pasiremdami atliktą studiją mes galėsime nuspręsti, kaip suderinti teisės aktus ir kaip suderinti visas priemonės, kurios galėtų padėti visoms terorizmo aukoms Europoje. Tai tikriausiai turėtų būti veiksmų planas ir mums reikės E, žinoma, apsaugoti aukas. Jūs taip pat apie tai kalbėjote savo diskusijoje. Tai reiškia, jog reikės atkreipti visų dėmesį į aukų skausmą. Labai dažnai aukos lieka pažeistos visam gyvenimui. Teisingai reikalinga skubi kompensacija tiem žmonėms juk jie nukentėjo daž... per niek. Mūsų kalbos apie terorizmą yra svarbios, bet mes turėtumėme atkreipti dėmesį tai, kad žmonės, kalbėdami labai atsargiai vartoti pagaliau ir žodį terorizmas, kartais girdžiu lik terorizmo pateisinimą ir tada, sakyčiau, paneigiamos visos Europos vertybės. Labai norėčiau padėkoti už milijoną eurų, kurie skirti. Ir iš tikrųjų, ponas Hohimas Elmunija šalia manęs Ir dabar galiu jam padėkoti asme, asmeniškai. Labai gerai, mes turime daugia metę Stokholmo programą. Ir dabar tik tai mums reikia užtikrinti, kad Europa labai aiškiai parodytų, kad geba apsaugoti aukas ir geba jom padėti. Labai dėkoju už jūsų visų pastabas. Joakimas Almunija ir aš patikėkite, mes labai gerai suprantame šitą problemą. O dabar, e, nelaukdami, pereisime prie kitos temos, tačiau skirkime vieną minutę terorizmo aukoms pagerbti. Voilà, merci pour vos interventions et donc, euh, comme il se... Labai ačiū visiems už komentarus, o dabar iš karto pradėsime kitas, daugiau techninio pobūdžio diskusijas skirtas subsidiarumo principo gynimui.